Dar kartą prašau visus susėsti. Skelbiu 2015 metų rugsėjo 10 dieną nutraukti Europos parlamento posėdį vėl tęsiamu. Rugsėjo 10 dienos posėdžio protokolai ir kiti dokumentai jums ir išdalinti, ar kas nors turite prieštaravimų. Prašau.